colleagues from national parliaments and from the European Parliament because we would like to start. It's very difficult to start if you Mėly kolegos iš visos Europos, iš Europos parlamento, prašom susėsti į savo vietas. Labai sunku pradėti darbą, kuomet jūs visi vaikščiate po salę. Like Iš pat pradžių, prieš pradant darbą, norėčiau paaiškinti, kad yra užtikrintas vertimas daug kalbų išskyrus vieną yra užtikrintas vertimas, taigi reikia susirasti reikiamą kanalą ir tuomet girdėsite savo pageidaujamą kalbą ausinėse. Taip pat turite visus dokumentus apie Stoholmo programą ir susijusius klausimus. Šie dokumentai yra prie įėjimo į plenarinę salę. Tuos dokumentus bus galima panaudoti ir tolesnėme parlamentinėme darbę šiuo klausimu. Taigi kviečiu Jūs pasiimti visus šios dokumentus, jei ne dabar, tai vėliau. Dabar, kolegos, aš noriu pasveikinti Jūs visus ir ypatingai poną Ber, kuris sėdi kairėje. Tai yra Riksdag, Švedijos parlamento pirmininkas, kuris drauge mm, pirmininkaus šiam renginį, kuris e, vyks dvi dienas. Taigi, ponia Vesterberg, gerbiamas e, pirmininkė, noriu padėkoti, kad jūs e, kart, ir, ir visi jūsų darbuotojai dirbo kartu su mūsų darbuotojais, rengdami šį sutikimą. Noriu padėkoti už visą tą įdėtą darbą. Taip pat noriu labai šiltai pasveikinti ES valstybių narių ir šalių kandidačių nacionalinių parlamentų atstovus. Taip pat Europos parlamento narius noriu pasveikinti. Jūs, jūs kartu su manimi esate čia šeimininkai šiame renginyje, ypač Juan Fernando Lopes Aguilar, kuris yra Europos parlamento narys ir pilietinių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų pirmininkas. Europos parlamente ir kolega Lopes Aguilar Europos parlamento vardu tarsi žanginį žodį. Švedijos Rikstago vardu ponas Tomas Bostrom, Švedijos parlamento narys, teis, Rikstago teisingumo komiteto pirmininkas, taip pat tars įžanginį žodį. Taip pat noriu pasveikinti ES institucijų atstovus, pana Luk van den Brande, kuris yra e, regionų komiteto e, pirmininkas ir e, Europos tarybos vadovą. Noriu taip pat pasveikinti, noriu pasveikinti visus svečius. Matau, kad jau užsidėjote ausinės, taigi dabar jau galiu pradėti kalbėti gimtają kalbą. Čonsi Westerberg. Gerbiamas Riksdago pirmininkė, ponė Westerberg, ponės ir ponai, gerbiami svečiai. Sveikinu susirinkus į pirmąjį nacionalinio parlamento Europos parlamentų susitikimą čia naujoje Europos parlamento kadencijoje visuomet ryšiai su nacionaliniais parlamentais buvo mums itin svarbus. Tai yra tiesiogiai mūsų piliečių e, renkami atstovai, tai yra institucijos, kurios e, rengia teisės aktus. Mūsų ryšiai Kozak rėmose tęsiasi jau 20 metų. Kaip žinote, šeši Europos parlamento nariai susitinka su šešiais e, kiekvienos ES valstybės narės e, parlamento atstovais. Taip pat vyksta nacionalinių parlamentų pirmininkų konferencija. Neseniai buvo taip pat įdėktos naujos priemonės, kad būtų galima geriau keistis nuomonėmis. Šiandien a, lemiamas momentas bendras ES nacionalinių parlamentų ir ES parlamento susitikimas pagal Lisabonos sutartį nacionaliniams parlamentams tenka labai svarbus vaidmuo ES, o Lisabono sutartis įsigalios šių metų gruodžio pirmą dieną, taigi už dviejų savaičių. Todėl šiandien susirinkome į šį parlamentinį susitikimą, nes yra iškilęs labai svarbus, skubiai spręsnas klausimas yra Stoholmo programa. Švedija pirmininkaujanti tarybai nori aptarti šį klausimą vadovų susitikime. Ji nori, kad Stoholmo programa būtų patvirtinta. Teisingumo, saugumo klausimai yra labai svarbus mūsų piliečiams. Todėl mes iš tikrųjų čia kalbame apie labai rimtus dalykus. Kai įsigalios nauja sutartis, bus ir naujų bendarbiavimo sričių. Kaip jūs puikiai žinote, jūs iš savo pusės, kaip nacionalinių parlamentų atstovai, jūs e, tikrinsite visus naujus teisės aktus, ar jie atitinka subsidarumo principui ir renksite nuomonės. Europos parlamentas jau kitą savaitę patvirtins reikalingus teisės aktus šio klausimu tam, kad galėtumėm jau greitai efektyviai bendarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Praščiau atminti, kad e, kiekvieno teisės akto atveju mes turime tik 8 savaitės, per kurias turi įvykti konsultacijos. Mes tengiamės priderinti visas reikiamas teisinės nuostatas, kad jau kai įsigalios e, naujoji sutartis, viskas galėtų vykti sklandžiai. yra numatytas visas paketas priemonių, kad būtų galima užtikrinti taip pat ir bendarbiavimą tarp atitinkamų parlamentinių komitetų, tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Tai yra nauja priemonė, nauja bendarbiavimo tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų sritis, kur bus užtikrintas tiesioginis bendarbiavimas tarp parlamentinių komitetų. Mes su šio bendarbiavimu siejame didžiulės viltis. Mano vizija buvo tokia, kad stengiantis užtikrinti tokį gerą bendradarbiavimą tarp parlamentinių komitetų, reikėtų pradėti nuo Europol ir Eurojust parlamentinės peržiūros procedūros. Tokiu būdu mes galėtumėm išbandyti šį naująjį bendradarbiavimą sustipri, reikia pabrėžti, kad e, kozak bendradarbiavimas yra taip pat labai svarbus tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Čia vyksta e, jungti mūsų bendri posėdžiai, kaip kad šiandien. Be to reikia paminėti dar ir trečią tą bendradarbiavimo sritį, tai yra bendradarbiavimą tarp komitetų, kaip aš jau pristačiau apie tai. Šiandien Mes dirbsime pagal darbo tvarkę, kurią parengėme kartu su pirmininkaujančia Švedija. Tikslas yra parengti naujas gairias ir prioritetus ES um, parlamentinės peržiūros rytyje, saugumo ir teisingumo sferose. Europos parlamentas šių metų vasarį surengė Paryžiuje sutikimą ir patvirtino šį pasiūlymą. Mes vėlgi esame labai dėkingi pirmininkaujančiai Švedijai, kad ji tą pasiūlymą paremė ir parengė šį susitikimą draugė su mumis. Tai labai svarbu. Mes dabar ruošiame pagrindą tolesniam darbui, kurį turės atlikti Europos parlamento ar nacionalinių parlamentų vadovai šioje srityje. Prieš padė... Dar aš noriu pridurti savo padėko žodžius dar kartą e, pirmininkui Vesenbergo ir perduoti jam žodį dabar. Ponios ir ponai, man mal, labai malonu pasveikinti jūs visus, susirinkusius iš visos Europos šiame jungtinėme parlamentarų posėdėje. Mes diskutuojame apie būsimąją Europos teisingumo, saugumo ir laisvės erdvę. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamento pirmininkui Buzekui už gerą bendradarbiavimą rengiantis šiam jungtiniam parlamentų posėdžiui, tarp parlamentinis bendradarbiavimas ES tampa vis svarbesnis ir jis veikia pagal keletą programų. Vyksta parlamentų pirmininkų konferencijos ir kiti formatai. 1925 e, metais buvo 89 metais įvyko pirmasis toks susitikimas. Mes siekiame sustiprinti ES demokratinį teisėtumą. Kaip nacionaliniai parlamentai mes veikiame kaip aktyvus ir konstruktyvus partneris tam, kad užtikrintume, jog ES būtų imamasi visų reikiamų priemonių. Lisabono sutartyje yra nustatyta speciali nuostata dėl ES parlamento vaidmens Ir pirmą kartą tai yra nustatyta ES sutartyse. Toje nuostatoje yra nustatyti šeši būdai, kuriais nacionaliniai parlamentai galės efektyviai prisidėti prie puikiai veikiančios ES. Laisvės, teisingumo ir saugumo erdvės srityje nacionalinis parlamentas turi nustatyti, kaip jie gali prisidėti prie sąjungos darbo. Būtent jie turi padėti įgyvendinti ES strategijas ir dalyvauti vertindami Eurojust veiklą bei stebėti Europol politinę veiklą. Nacionalinių parlamentų vaidmuo šią prasme bus apibrėžiamas reglamentais, kurie, remiantis sutartimi, bus patvirtinti Europos parlamento bei Europos tarybos. Pagrindinis šių reglamentų tikslas yra nustatyti struktūrą ir darbo metodologiją, veiksmus, kurių turės imtis Europolas ir Eurojustas. Parlamentų pirmininkų e, konferencijos išvados pabrėžia nacionalinių parlamentų vaidmenį, kuriant naujus Europos veiklos prioritetus, vertinant Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimą. Laikantis ES parlamentų pirmininkų konferencijos išvadų, reikėtų aptarti šios svarbius klausimus su parlamentarais, kurie sprendžia šios klausimus savo kasdienėme darbe. Ir būtent dėl to mes ir surengėme šį susitikimą. Pirmininkaujant Švedijai jau buvo pabrėžti svarbus aspektai dviejose tarp parlamentiniuose posėdžiuose. Pavyzdžiui, buvo surinktas Kozak susitikimas spalio 1-6 dienomis, kuris siekė spręsti pagrindinį pirmininkaujančiosios Švedijos prioritetą. Tarp parlamentinis susitikimas vykęs spalio 11-12 dienomis siekia išspręsti teisingumo, teisėtumo problemą ir taip pat apspręsti organizuoto nusikalstamumo klausimus. Šis tarp parlamentinės posėdis vadinasi piliečių Europos kūrimas. Juo mes siekiame pabrėžti svarbiausius klausimus, kuriuos bus būtina išnagrinėti 2010-2014 metais, tačiau taip pat būtina sukurti ir naujus darbo metodus. Teisingumo ministrai paaiškins, kaip reikėtų spręsti naujus iššūkius. Dar kartą norėčiau šiltai pasveikinti jūs visus ir norėčiau palinkėti jums sėkmės šiame posėdėje. Dėkuoju. E, panu Labai dėkuoju Labai dėkoju Švedijos parlamento pirmininkui, ponui Vesperbergui, už jo žanginę kalbą, kurioje jis pristatė šios dienos renginio temą. Mes kartu pirmininkausime šiam renginiui ir šiek tiek vėliau, arba geriau iš karto, dabar suteiksiu jam žodį, kad jis toliau pirmininkautų šiam posėdžiui. Dėkuoju. Dėkuoju, pirmkė. Dabar norėčiau pasveikinti pono Juaną Fernando Lopez Aguilar, kuris yra Europos parlamento narys, vadovaujantis piliečių teisų, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui. Prašau, ponė, žodis jums. Bonjour à tous. Labadiena visiems. Labadiena. Man iš tikrųjų labai malonu pradėti šį bendrą Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų narių susitikimą. Puiku, kad šiame susitikime dalyvauja nacionalinių parlamentų atstovai. Ir man itin malonu jūs kreiptis kaip piliečių teisų, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui. Aš pasidalinsiu su jumis e, mūsų viziją apie tai, kaip dirbo per pastrasis kelias savaitės mano vadovaujamas komitetas. mes stengiamės pasirengti Stokholmo programos gyvendinimui. Kaip žinia, ši programa yra bendra veiksmų programa skirta penkerių metų laikotarpiui ir kuri bus gyvendinama laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Dabar aš persingsiu savo gimtąją kalbą, gimtąją kalbą tam, kad galėčiau pasidalinti su jumis savo mintimis apie tai, ką nuveikėme iki šiol ir svarbiausia, apie tai, ką mes turėsime nuveikti per kitas savaitės, tam, kad e, pažengtume į priekį ir tinkamai pasirengtume šiam svarbiam įvykiu Stokholmo programos patvirtinimui. Europos vadovų susitikimas turėtų sustikti gruodžio 10 dieną. Tuomet ir bus patvirtinta ši programa. O ES pirmininkausintai Ispanija parengti šios programos įgyvendinimo planą iki 2010 m. birželio 10 dienos. Ponios ir ponai, aš norėčiau pasakyti, kad Šie akimirka yra labai svarbi. Šiandien gyvename labai svarbi, svarbių laikų, simbolinių laikų, kai mes turime vertinti, kokio, kokie yra mūsų pagrindiniai konstituciniai siekiai, geriausia šio žodžio prasme. Mes visi norime ir toliau plėtoti europinę civilizaciją. Prieš 50 metų, kai buvo pradėtas gyvendinti Europos projektas, tai buvo pagrindinė projekto sumanytojų e, užduotis pagalvoti apie tai, kaip mes galės, galėtume sutelkti visą dėmesį mūsų piliečius. Ir mes šiandien kalbame apie tai, kaip mes šį darbą dirbsime laisvės saugumo ir teisingumo srityje. po dviejų savaičių, tai yra per labai trumpą laiką, pagaliau įsigalios Lisabonos sutartis. Tai bus istorinė galimybė pradėti naują diskusiją apie mūsų institucijas. Jau dešimt metų buvo kalbama apie šią sutartį. Kalbama buvo daug ir išsamei. Manau, kad jeigu mes dabar sugebėtume vėl sudominti mūsų piliečius savo veiksmais, būtų puiku. Mes esame parlamentarai, dirbame Europinė, Europos parlamente arba nacionaliniuose parlamentuose ir mes atstovaujame piliečiams. Todėl turime kreiptis tiesiogiai į piliečius. Praeitame jungtinėme parlamento susitikime apie tai kalbėjome. Tuomet mano vadovavimo komiteto nariai galėjo susitikti su savo kolegomis iš nacionalinių parlamentų ir aptarti Stokholmo programos svarbą. Taigi, iš tikrųjų dirbti pradėjome dirbti 1999 metais, kai buvo pradėta gyveninti Tamperės programa. Būtent ši programa suteikia prasme visoms mūsų pastangoms kurti bendrą laisvę saugumo ir teisingumo erdvę. Toliau, 2004 metais e, buvo pradėta gyveninti Hagos programa, kuri tęsė Tamperės programos pradėtą darbą. O dabar mes kalbame apie Stokholmo programą, kuri bus pradėta įgyvendinti po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis. Taip mes užbaigsime diskusiją, dešimt, dešimtąjį trukusią diskusiją apie mūsų institucijas, apie Europos pilietybę apie Europos pilietybę, kuri neturėtų skirtis nuo kiekvienos valstybės narės pilietybės. Europos pilietybė yra tas tiltas, kuris turėtų sujungti pirmo, pirmojo ramšio ir trečiojo ramšio politikos rytis. Europos parlamentas dabar galės tarti savo žodį, priimant kur kas daugiau teisės aktų nei anksčiau. Mes dalyvausime bendro sprendimo procedūroje. Tai numatyta pagal Lisabonos sutarties antrąjį straipsnį, kuriame kalbama apie tai, kad mes kūrėme vertybių bendryje, kuriame kalbama apie pluralizmą, apie pagarbą vyrų ir moterų lygybei suverenumui. Ir apie tai, jog būtina vengti diskriminacijos visose srityse. Piliečiai galės aktyviau dalyvauti formuojant būtent jų reikmėms patenkinti skirtą politiką. Taigi tai bus didžiulis žingsnis į priekį. Tam, kad galėtume tinkamai atlikti mums pavestas užduotis, turėsime bendradarbiauti. Aš kalbu apie Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą. Subsidiarumas ir parlamentinė e, priežiūra. Štai yra mūsų pagrindinės bendradarbiavimo priemonės. Teisinis teisingumas ir demokratinis atskaitingumas Štai tokie turėtų būti pagrindiniai mūsų darbo principai. Turime kovoti su bet kokiu neaiškumu, bet kokiais prieštaravimais, kurie gali iškilti tarp Europos parlamento ir nacional... darbo ir to, ką veikia nacionaliniai parlamentai. Mes jau apie tai kalbėjome. Aš jau minėjau, kad mano vadovavimo komiteto nariai jau bendravo su savo kolegomis iš nacionalinių parlamentų ir jau užsiemiai aptarė Stoholmo programos įgyvendinimą. Mes turėsime žengti kojo kojon. Konstitucinis komitetas, teisės reikalų komitetas bei mano vadovavimas komitetas turėsime dirbti iš vien. Šių komitetų pirmininkai, ponas Berlingeris, ponas Kazinė ir aš parengė rezoliuciją apie teisinę lygybę ir teisingumą. Nes būtent šie dalykai turėtų būti svarbiausi prioritetai rengiant penkerių metų veiksmų programą, kuri turėtų būti patvirtinta Stokholme gruodžio 10 dieną. Ši programa kurios gyvenimas siekia pirmininkaujantį Švediją, yra labai svarbi, kadangi ji apibrieš mūsų veiksmus per, penkerių, per kitus penkerius metus imigracijos, išorės sienų, šengeno, sienų valdymo, teisinio bendradarbiavimo, civilinėse bylose, tarpusavio pagalbos, tarpusavio pagalbos visose sritise, darbo vietų kūrimo sritise. Mes visi norime bendradarbiauti kuo plačiau. Taigi šis bendradarbiavimas turėtų apimti be minėtų sričių ir bendradarbiavimą baudžiamųjų bylų srityje. Bei be abejo kova su organizuotu nusikalstamumu bei terorizmu. Šiandien susidurime su realiomis grėsmėmis, kurias nugalėti vieną valstybei nariai yra kur kas sunkiau savo jėgomis, nei bendradarbiaujant kartu Europos Sąjungoje. Mums reikia kokybiško dialogo tarp teisėkuros institucijų bei piliečių. Štai kodėl galime tik tai pasidžiaugti tuo, kad kartu su Lisabono sutartimi įsigalios ir pagrindinių teisų hartija kuri turės didelės įtakos mūsų piliečių gyvenimui, kuri pagerins jų kasdienį gyvenimą. Pagal Lisabonos sutartį ES turės laikytis žmogaus teisų konvencijos. O tai reiškia, kad mes turėsime užtikrinti visas pagrindinės laisvės ES piliečiams. Turėsime saugoti piliečius nuo bet kokių piknaudžiavimų ir neteisybės. Daug kas mūsų laukia. Turėsime daug ką nuveikti, daug turėsime dirbti. Kaip minėjau, pradėjome dirbti seniai, prieš dešimtmetį kai turėjome tik Tamperės programą. Nuo to laiko nutekėjo daug vandens ir dabar turėsime prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Pavyzdžiui, kai kuriuose sritise nebegalima bus tvirtinti teisės aktų pagal, per pirmąją svarstymą. Bus nemažai ir kitų pokyčių. Taigi, mes visi čia Europos parlamente, o jūs nacionaliniuose parlamentuose turėsime dirbti labai aktyviai ir intensyviai. Turėsime pasireitoti rankoves ir kipti į darbą. Aš tikiuosi, kad e, Stokholmo programos gyvenimo planas bus parengtas, e, kaip minėjau, iki Ispanijos pirmininkavimo pabaigos, tai yra iki 2010 m. birželio. Mūsų piliečiai daug ko iš mūsų tikisi. Negalime jų nuvilti. Norėčiau padėkoti Jums už jau tai, ką nuveikėt ir už tai, ką dar nuveiksite. Man bus labai įdomu dalyvauti šiame plenarinėme posėdėje. Ir dar kartą norėčiau pakartoti, kad mes su malonumu uh, bendradarbiausime su jumis ir ateityje. Ačiū labai, ponia Aguilar. Dabar norėčiau pasveikinti poną Tomas Botstrom, Teisingumo komiteto Švedijos Raikstago pirmininką. Ir žodis jums. Ačiū labai. Mielas kolegės, mėly kolegos, Labai džiaugiuosi galėdama šiandien dalyvauti šiame renginyje. Mūsų svarbiausia šiandienos diskusijų tema - pilietinė Europa. Manau, kad svarbiausia yra tai, kad galime susitikti kartu ir kartu padiskutuoti apie itin svarbius klausimus. Tikiuosi, kad tai taps varomąją jėgą mums visiems. Visi žinome, kad tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento užsimeskęs bendradarbiavimas yra labai svarbus ir mums tenka ypatingas vaidmuo, dirbant kartu su savo vyriausybėmis, taip pat didelė atsakomybė priimant sprendimus laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje. Lisabonos sutartis reiškia, kad nacionalinių parlamentų vaidmuo ES sustiprės. Nacionaliniai parlamentai bus taip pat atsakingi už tai, kad ES veiktų gerai. O laisvės saugumo ir teisingumo srityje keisis sprendimų prieimimo procedūros, nes e, nacionaliniai parlamentai taip pat galės daryti daug įtakos nustatydami atitinkamas priemonės šioje srityje. Taigi, nacionalinių parlamentų vaidmo bus stiprus ir tai yra ypatingai svarbu, kalbant apie demokratiją ir teisėtumą, e, kuriuos pabrėžia ES. Šioje srityje pastaraisiais metais buvo daug nuveikta. Nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas ir anksčiau bendradarbiavo labai tampriai ir mums pasisekė pasiekti gerą bendradarbiavimą, o geras bendradarbiavimas yra itin svarbi sąlyga kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu. Taip pat buvo daug pasiekta baudžiamosios teisinos srityje, informacijos keitimosi tarp valstybių narių srityje ir bendradarbiavimo e, tarp policijos tinklų srityje. Buvo palengvintas iki teisminio tyrimo procesas. Taip pat pasiekime, kad nustačius įtariamuosius užsieniečius galima imtis bendrų e, tyrimo priemonių. Tai itin svarbu kovoje su terorizmu. Taip pat mums pavyko parengti daugiametę programą, taip vadinamąją Stokholmo programą. Ši programa padės kovoti su nusikalstamumu itin veiksmingai, nes Dabar bus galima imtis konkrečių priemonių, nepažeidžiant žmogaus teisų. Šis rytis ir ateityje bus labai svarbi Europos Sąjungoje, o mes kaip parlamento nariai privalome puoselėti ryšius su savo valstybių narių piliečiais. Stokholmo programoje yra daug temų, kurios ir jums yra pažįstamos. Ši programa tikriausia bus patvirtinta gruodžio mėnesį. Bus imtasi ir kai kurių konkrečių žingsnių siekiant įgyvendinti konkrečius tikslus numatytų šioje programoje. Taigi konkrečios priemonės susijusios su kova su terorizmu bus kūriamos, taip pat bus stiprinamas teisinis saugumas ir tam taip pat numatytos tam tikros priemonės. Man jau dabar labai įdomu, kokios diskusijos vyks e, čia parlamente, kas bus nuspręsta darbo grupėse. Tikiuosi, kad diskusijos bus konkrečios ir atviros. Ačiū labai, o dabar žodis ponui Buzekui. E. Ačiū labai, kolegos. Noriu padėkoti ir pasakyti, kad mūsų diskusijos dar tik prasideda. Jūs tikriausia žinote, kaip paprastai vyksta mūsų debatai. Taisyklės tokios. Pirmiausia, parlamento nariai norintys pasisakyti turėtų užpildyti atitinkamą formuliarą, kuriame pageidaujamas konkretus kalbėjimo laikas plenarnėje sesijoje. Tie pageidavimai yra užrašomi ant geltonos kortelės. Taigi, ant geltono lapo rasite prašymą, kuris vėliau bus perduotas e, sekretoriatui keturi svarbus dalykai. Pirmiausia, vienas kalbėtojas bus iš Europos parlamento, o du iš nacionalinių parlamentų. Kalbėjimo laikas trys minutės kiekvienam pasisakymui. Matysite savo kalbėjimo trukmę taip pat čia ekranuose. Tai vadinamoji mėlynosios kortelės procedūra. Ši procedūra yra nauja šiame parlamente. Kiekvienas klausimas neturės viršyti 30 sekundžių. Taigi, jūs turėtumėte sugebėti bet kuriam kalbėtojui užduoti klausimą per 30 minučių. Atsiprašau, 30 sekundžių. Norėdami užduoti klausimą, turėtumėte pakelti mėlynąją kortelę. Ir šį klausimą užduoti per 30 sekundžių. Atsakymas taip pat truks 30 sekundžių, taigi kalbėtojas turės atsakyti per 30 sekundžių. Mes abu pirmininkaujantis nuspręsime, ar galėsime naudotis mylinosios kortelės procedūrą, nes gali atsitikti ir taip, kad klausimų bus labai daug. Kiekvienas turi teisę pakelti mėlynąją kortelę. Taigi, mes kartais turėsime nutraukti šią procedūrą, matydami, kad klausimų yra per daug. Pradėkime. Aš sulaukiau dviejų geltonųjų kortelių. Pirmiausia, ponia Korjen Junker, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos narė iš Niderlandų. Prašom, galite pasisakyti. Žodis jums. Like the... Norėčiau padėkoti ir Europos parlamentui, ir Švedijos Riksdagui, kad pakvietėte E, Europos tarybos parlamentės asamblėjos atstovus. Taip pat noriu pasisveikinti su ponu Aguilar, kuris buvo mūsų kolega prieš tapdamas Europos parlamento nariu. Taigi mes esame labai dėkingi už šią galimybę dalyvauti jūsų sustikime ir prisidėti prie Stoholmo programos užbaigimo. Stoholmo programos poveikis bus juntamas ne tik tai 27 ES valstybėse narėse, bet e, kaip akmuo įmestas į į tvenkinį turės poveikio, kai bangos nuvilnys po visas 47 Europos tarybos narės. Stoholmo programa yra plačių užmojų, tikrai yra įmamasi labai svarbių klausimų, kuriais dirba ir Europos taryba. Todėl labai svarbu yra atsižvelgti į jos darbą kad nebūtų dubliuojamas Europos tarybos darbas. Džiaugiuosi, kad e, programos projektas, kurį dabar nagrinėjame, atsižvelgia į Europos tarybos atliktą darbą ir galima indėlį. Tačiau reikėtų aiškiau pripažinti Europos tarybos vaidmenį, taip pat ir standartų nustatymą, stebėseną, bendarbiavimą, politinį darbą. Tai turėtų būti pažymėta ir taip pat turi būti atsižvelgta Europos tarybos parlamentinės asamblėjos parlamentinį darbą bendarbiavimo tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų kontekste. Šiuo tikslu, tam, kad pateikčiau konkrečių tikslų, parengiau atskirą dokumentą su e, pakeitimais Stoholmo programai. Jie yra papildyti pakeitimais, kuriuos pateikė Europos tarybų žmogaus teisų generalinis e, direktorius ir teisės reikalų generalinis direktorius. Šie dokumentai yra pristatyti jūsų susitikimui. Tie pakeitimai galėtų būti sugrupuoti į tris grupės. Pirmoji kategorija būtų pakeitimai, kurie siekiama užtikrinti, kad Europos tarybos darbas ir nusikaltimas nustatyti standartai būtų atitinkai atspindėti. Ypatinga dėmesį e, skiriant Europos žmogaus teisų um, apsaugai ir Europos žmogaus teisų teismo darbui. Antroji pakeitimo kategorija siekia užtikrinti, kad Europos tarybos darbas ir teisiniai dokumentai uh, kovos žmonėmis e, lytinio vaikų išnaudojimo ir vaikų pornografijos rytyje taip pat būtų tinkamai e, atspindėti, jos būtų atsižvelgta. Ypatingai akcentuojama ES uh, ko, kovos su tokia priekyba koordinavimo biuras. Labai svarbu, kad nebūtų dubliuojama Europos tarybos konvencija dėl um, priekybos žmonėmis taip pat, kad būtų atsižvelgta į tuos stebėsinos mechanizmus, kurie yra įsteigti pagal šią konvenciją. Taip pat yra siūloma, kad ES vadovų taryba turėtų paskatinti valstybės narės ratifikuoti ES tarybos konvenciją dėl vaikų apsaugos nuo lytinio išnaudojimo ir e, lytinės prievartos. Ir jau dabar baigsiu savo pasisakymą. E, pirmoje, e, dar vienoje kategorijoje yra kalbama apie imigracijos ir prieglopščio klausimus Ir pabaigai noriu išsakyti mūsų susirūpinimą, kad e, Stoholmo programoje akcentas yra e, sutelktas į procesus susijusius su imigracija ir prieglopšiais, tačiau nedaug dėmesio yra skiriama žmonėms. Tai yra imigrantams ir patiems pabėgėliams prieglopšiam prašytojams. Be... Pirmininkas, um, atsiprašau, gerbiamą ponę, tačiau yra atitinkamis kalbėjimo terminai. Tiesa, aš negalėjau su jūsų sustabdyti, bet um, nuo šiol jau stabdysiu. Dabar um, Vilija Abramikinė iš Lietuvos parlamento trims minutėms, prašom. Pone Švedijos Riksdago pirmininkė, pone Ježi Buzek, Europos parlamento pirmininkė. Prieš 20 metų, kai griuvo Berlyno siena, mes galėjome sunkiai įsivaizduoti jog vienai pagrindinių europos institucijų europos parlamentui pirmininkaus žmogus iš mūsų regiono. tai iš tiesų yra stebuklas įvykęs per labai trumpą laiką lyginant su ištisais vergovės šimtmečiais kuriuos teko patirti kai kurioms europos tautoms. E, savo parlamento vardu aš noriu išreikšti pasitenkinimą jog stokholmo programos projekte kaip viena prioritetinių europos sąjungos iniciatyvų yra paminėta būtinybė europos sąjungos lygiu įvertinti totalitarinių režimų nusikaltimus. lietuvos parlamentas pritarė pateiktos pozicijos nuostatai kad šalia valstybių narių veiksmų būtinas aktyvus ir europos sąjungos vaidmuo bei finansinė parama siekiant įvardinto tikslo. gerbiami kolegos e, europos sąjunga jungia daugybę tautų kurios turi gana skirtingą istorinę patirtį todėl ir kartais skirtingą istorinę atmintį. E, mūsų valstybės e, patyrė taip pat ir skirtingus totalitarinius režimus jie rėmėsi skirtingomis ideologijomis tačiau dėl to nereikėtų manyti jog e, negalima vienodai teisingai įvertinti jų įvykdytų nusikaltimų nes metodas kurį naudojo visi diktatoriai ir visi totalitariniai režimai buvo vienas žmogaus teisų neigimas, žmogaus asmens nuvertinimas. Ir nusikaltimai todėl taip pat buvo panašus - kankinimai, trėmimai, žudimai. E, taigi siekiant užtikrinti pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms Europos Sąjungoje, būtina suformuoti ir vieningą Europos Sąjungos požiūrį į šiuos nusikaltimus visoms totalitarinių režimų aukoms turi būti užtikrinamas nediskriminavimo principas. prisipažinsiu jog man teko garbė e, ir iki šiol e, turiu tą garbę vadovauti lietuvos delegacijai europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinėje asamblėjoje. kaip žinia vilniuje buvo priimtas praėjusią vasarą labai svarbus dokumentas vilniaus deklaracija E, kurioje buvo pasmerkti totalitariniai režimai. Turint omenyje, kad 56 šalis yra delegavusios 320 deputatų, aš jums su džiaugsmu galiu pasakyti, jog tik aštuoni e, balsavo prieš e, Stalino nusikaltimų pasmerkimą. Ir nepaisant to, jog Lietuva ekonomiškai šiek tiek nukentėjo mūsų vienos didelės valstybės paskelbto karo prieš lietuvišką pieną metu, Sorry, bet mes e, manome, jog ėjome teisingų kelių ir Rusijos prezidento Medvedevo žengtas žingsnis pasmerkiant e, Stalino nusikaltimus Rusijoje suteikia mums vilties tolimesniam dialogui. Ačiū, ponia pirminkė. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Thank you very much, madam, for your intervention, also for... Labai ačiū, gerbima ponia, už jūsų pasisakymą ir už jūsų malonius žodžius. Mėly kolegos, labai prašysiu laikytis pasisakymų laiko, nes kitaip mūsų diskusijos negalės vykti sklandžiai. Panas Karlos Koelija, Europos parlamento narys, prašom trim minutėm. Ačiū, O programa de Estocolmo que estamos aqui a debater. Dėkoju, pirmininkė. Stokholmo programa, apie kurią mes kalbame šiandien, bus aptarta dar konkrečiau darbo grupėse. Ji yra tikrai labai svarbi. Mes dabar pereiname nuo Europos, kuri buvo tiesiog bendroji rinka, prie piliečių Europos, kuri sieks įgyvendinti Europos piliečių teisės. Man labai malonu turėti tokią Stokholmo programą. Inauguracinėme posėdėje buvo aptarti keli dalykai. Pirmiausia, mes turime kalbėti apie atsakomybės klausimą. Per keliarius metus, pastarosius metus Europos parlamentas įrodė tą atsakomybę ir jis išlaikė šį testą. Taryba pritarė, kad klausimai, kurie buvo sprendžiami bendrosios uh, E, bendrojo sudarimo procedūra turės būti e, sprendžiami kitaip, kadangi anksčiau ši procedūra apsunkino sprendimų prieimimą. Anksčiau, esant vieningo prie, sprendimų prieimimo procedūrai, klausimai buvo priimami lėčiau, tačiau yra dar keli testai, kuriuos turės išlaikyti Europos parlamentas. Pirmasis yra bendradarbiavimo testas. Europos parlamentui sekėsi šioje srityje. Jis bendradarbiavo su nacionaliniais parlamentais. Tačiau dar reikia daugiau bendradarbiavimo tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Abiems šioms pusėms dabar suteikta daugiau galių, negu kad jos turėjo praeitįje. Tačiau mes turime žengti piliečių Europos link, taigi mes turime dar labiau bendradarbiauti. Kitas išbandymas yra efektyvumo, veiksmingumo testas. Mes kalbame apie piliečių Europą, taigi mes kalbame taip pat ir apie įstatymų leidybą, kuri nevyksta taip gerai, kaip turėtų vykti. Taip pat yra tokių sričių, kuriuose mes labai smarkiai atsiliekame nuo to veiksmingumo, kurio norėtume. Pavyzdžiui, kalbant apie bendradarbiavimą tarp sienų, viskas dar nevyksta taip gerai. Ir Mes atsiliekame e, Šengeno e, srityje, taip pat vizų informavimo sistemos e, įgyvendinimo srityje, kalbant apie teisingumo sritį. Čia mes jau turėjome ją galutinai įgyvendinti iki šių metų gruodžio pabaigos, tačiau to neįvyko. Mes taip pat kalbame apie Europos prieglopščio ir imigracijos erdvę, tačiau mes čia taip pat neįgyvendiname savo įsipareigojimų. Taigi mes išlaikėme atsakomybės išbandymą, tačiau mes dar turime išlaikyti dar du egzaminus, kalbant apie efektyvumą ir atsakomybę. Jeigu to negyvendinsime, tuomet mes nebūsime piliečiai Europą. Ačiū. Dabar prašom ponia Dieu iš Belgijos parlamento. Prašom žodis Jums. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, tūkstančiai pietų valstybių piliečiai kasdien um, rizikuoja savo gyvybę, bandydami kirsti mūsų sienas ir patenka į, į, į, į juodąjį pasaulį, į neaiškę situaciją. Um, ir belgai galvoja, kad iki šiol Europos ES veiksmai šia, e, migracijos rytyje yra visiškai nepakankami ir vienas iš baisiausių pavyzdžių būtų balsavimas dėl taip vadinamosios sugražinimo direktyvos 2008 e, metų birželį. Mm, kai kurios Europos partijos mm, galvoja, kad yra kad imigracija yra blogas dalykas, kad tai kenkia įmonių situacijai ir todėl norėtų imtis policinių veiksmų. Labai svarbu, kad galvotumėm visų pirma apie pietinių valstybių ekonominę situaciją, kad žmonės galėtų gyventi savo namuose oriai, turėtų galimybę užtikrinti savo ir savo šeimų gyvenimą. Ir aišku, tam reikia sustiprinti mūsų vystomąją pagalbą, kuri tikrai iki šiol yra nepakankama, taip pat ir Belgijoje. Aš manau, kad e, tikrai net jeigu mes užkirsime kelią tai migracijai, vis tiek žmonės patirs persiekimą pasaulyje dėl savo tapatybės, dėl savo situacijos ir todėl jie sieks prieglopščio pas mus. Aš manau, kad atsižvelgiant į Ženevos konvenciją, mes turėtumėm atsižvelgti į naują problematiką, pavyzdžiui, klimato kaitą. Aš manau, kad tikrai legaliai migracija yra labai svarbi. Ji yra orientuota tik tai į aukštos kvalifikacijos e, darbuotojus, kad būtų galima pakeisti e, protų nutekėjimo problemą. Tačiau labai svarbu yra nepamiršti ir e, vietinės situacijos, profsąjungų darbo, kad būtų garantuotos padorios darbo sąlygos visiems Europoje. Mm, tai yra ir darbo atlyginimai, ir, ir darbo sąlygos, ir socialinė apsauga, kad tai būtų užtikrinta visiems. Taip pat teisė e, tokiems žmonėms gyventi šeim, su šeimomis taip pat turi būti užtikrinta. Mes tikimės, kad Stoholmo programoje bus atsižvelgta į tokį žmogišką, progresyvų e, šios politikos elementą vardan visų Europos piliečių. Dam, uh, Ačiū ir už tai, kad laikėtės pasisakymo laiko. Ir dabar ponė Kerkovska iš Lenkijos Seimo. Šanovni panie Przewodniczący, drodzy deputowani. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Šiandien čia mes esame susirinkę dėl Stokholmo programos, kuri kaip tik ir siekia Europos nukreiptos į piliečius. Būtent jis siekia užtikrinti saugumą, laisvę ir teisingumą. Tai yra pagrindinės Europos visuomenių vertybės. Būtent jos atnešė pagrindinius pokyčius Europoje. Mes žinome, kokios pasiekmes įvyko dėl to, kuomet prie Europos prisijungė rytų Europos piliečiai. Tik prieš savaitę mes šventėme Berlyno sienos griūties 20-metį. Būtent europiečiai džiaugiasi dėl savo laisvės. Laisvė nebuvo toks jau savaime suprantamas dalykas visais laikais ir man labai malonu, kad įvyko šie pasikeitimai ir kad atsirado ši nauja erdvė, kuri suderina šiuos tris svarbius elementus - laisvę, saugumą ir teisingumą. Tamperėje mes priemėme sprendimą užtikrinti ES piliečiams gyventi tokioje erdvėje, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Todėl man labai malonu, kad Stokholmo programa tęsia Hagos ir Tamperės programas. Europos piliečiai gali matyti galimybės, kurias jiems atneša Europa. Jie gali keliauti, mokytis ir gyventi kitose ES valstybėse narėse. Mes taip pat galime teikti, kad Europa grįžta prie savo šaknų viduramžiais, kuomet studentai buvo visos Europos piliečiai, jie galėjo keliauti iš vieno universiteto į kitą, kurti savo mažytės bendruomenės tokiu būdu. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad ES mato tokias tendencijas ir nori jas atkartoti taip pat ir savo institucijose. Pilietis atsiduria centre. Ir Europa rodo, kad ji pasisako už tokią integraciją. Laisvės saugumo ir teisingumo erdvė yra tokia erdvė, kurioje yra gerbiamos piliečių teisės. Pilietis tokioje erdvėje turi jausti, jog institucijos dirba jo labui. Šios institucijos yra labai svarbios, kadangi jos įgyvendina programas, kurios buvo sukurtos ES. Tam, kad jos puikiai veiktų, pilietis turi suprasti, kokie sprendimai čia yra priimami. Todėl mes turime vystyti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, tam, kad galėtume įgyvendinti Stokholmo programą. Mes turime užtikrinti, kad privatumo apsauga, taip pat sutarčių laisvių įgyvendinimas nebūtų suvokiami kaip prieštaraujantis vienas kitam dalykai. Piliečiai turi jaustis saugus. Todėl mes turime rasti bendrą pagrindą, būtent siekdami suderinti saugumo ir privatumo užtikrinimą. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad Stokholmo programos įgyvendinimas priartins Europą prie jos piliečių. Dėkoju. Ačiū labai. Kitas kalbėtojas. Europos parlamento narys panas Andrew Brons. You, Ačiū, ponia pirmininkė. Daug buvo kalbėta šiandien apie bendrasias vertybės, tačiau parlamentas neišvengiamai visada turės labai skirtingas nuomonės, tokias pačias skirtingas kaip ir žmonės, kuriems jis atstovauja. Manau, kad bendrosios vertybės yra labai svarbi sąlyga. Tai ne laisvo parlamento, o kontroliuojamos Sovietų sąjungos kalba. Džordžas Orvelas kalbėjo apie kontrolės mechanizmus. Manau, kad tai, kad mes kalbame apie kažkokias bendrasias verdybės, tarsi esame kontroliuojami ir mūsų debatai krypsta tik į vieną kryptį. Vargu ar mūsų debatai bus visiškai laisvi, jie tarsi prezumuojami iš anksto. Tai ir demokratijos mirties išraiška. Aš manau, kad svarbiausia būtų akcentuoti kalbėjimo laisvę. Neturėtų būti jokių apribojimų. Nes tokie apribojimai egzistuoja ne tik totalitariniuose režimuose, praeities režimuose, tačiau ir daugelį ES valstybių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū labai už jūsų pasisakymą. O dabar žodis suteikiamas Švedijos kongreso atstovui, ponui Alvaro Kestamartinės. presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš esu Švedijos parlamento teisės reikalų komiteto pirmininkas. Jūs pasakėte, tačiau iš tikrųjų aš ne Švedijos parlamento narys, o Ispanijos parlamento narys. Noriu pabrėžti, kad ratifikavus Lisabonos sutartį atsiveria naujos galimybės išplečiant laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę. Ši erdvė yra ypatingai svarbi, nes ją stengiamasi užtikrinti piliečių laisvės. Reikia pasakyti, kad Kartu mes galime rasti priemonės, kaip kovoti su ekonomikos krize. Taip pat galime kartu kovoti prieš terorizmą ir organizuotą nusikalstamumą. Norėčiau pabrėžti ir Stokholmo programos svarbą bei Europos komisijos komunikato svarbą. Taip pat norėčiau pabrėžti ir Europos parlamento darbo svarbą šioje srityje. Šios temos ypatingai svarbios, jos bus nagrinėjamos per ateinančias keletą metų ir ypatingai svarbus prioritetai yra Stokholmo programos vykdymas pagal veiksmų planą, kuris numatytas 2010 metams. Svarbu paminėti teismo sprendimų pripažinimą tarptautinėse bylose, svarbu ir toliau harmonizuoti teisės aktų įgyvendinimą, svarbu akcentuoti žmogaus teisų laikymasi. Tai tie aspektai, kurie mums visiems turi būti svarbus. Taip pat turėtume suteikti didesnę apsaugą nusikalstamos veikos aukoms, nes tai tiesiogiai susijęs su laisvė, saugumo ir teisingumo erdve. Europos Sąjunga, mano supratimu, turėtų prisijungti prie Europos žmogaus pagrindinių e, teisių ir laisvių konvencijos, nes tik tokiu būdu bus tinkamai įgyvendinama Lisabonos e, strategija. Taip pat reikėtų teikti tinkamą paramą pažeidžiamiausiams asmenims. Turime įrodyti, kad esame žmogaus teisės gerbentys žmonės. Taip pat turėtume akcentuoti teismų bendradarbiavimą, ypač nagrinėjant šeimos bylas ar komercinės bylas. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad laisvės saugumo ir teisingumo erdvė yra tas pamatas, ant kuriuo remiantis mes galime dirbti toliau ir tai yra bloga žinia organizuotam nusikalstamumui ir terorizmui. Ačiū. Dėkuoju. O dabar žodį suteikiu Švedijos parlamento atstoviai poniai Olsen. Ačiū labai, ponia pirmininkė, garbėjai susirinkusieji. Kalbėsiu apie Stokholmo programą. Ši programa yra reikalinga kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Ypatingai svarbus kai kurie programos aspektai. Aišku, Švedijos parlamente esama skirtingų nuomonių. Kairieji pateikė visiškai kitokius siūlymus nei dešinieji. Galiu pritarti tiems, kurie šiandien kalbėjo ypač Belgijos atstovams, minėdami prieglopšio ir nelegalios migracijos problemas. Mes siekiame, kad būtų imtasi priemonių, kurios užkirstų lytinę prievartą prieš vaikus ir moteris. Esama teisės aktų, kurie buvo primti Švedijos parlamente ir kuriais siekiama užkirsti kelią mokamoms lytinių paslaugų pirkimo e, sandoriams. Taip pat priimti teisės aktai prieš homoseksualų nevienodą traktavimą, taip pat primta ir teisės aktų, kuriais siekiamas e, didesnis e, integravimas įvairių mažumų. Apie tai kalbama ir Stokholmos programoje. Kalbama ir apie privačios srities gynimą. Kalbama apie teisės, kurios užtikrina žmogaus teisę į laisvę, saugumą ir teisingumą. Mūsų parlamente siekiama, kad visi teisės aktai atitiktų Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvenciją. Švedijoje siekiama, kad e, visos asmens teisės būtų ginamos tinkamai. Norėčiau dar tarti keletą žodžių apie prieglopščio politiką. Turime stengtis, kad prieglopščio politikos prioritetų būtų laikomasi. Reikia užkirsti nelegalų žmonių patekimą į ES valstybės, taip pat pagerinti gražinimo procedūras. Like to... Dėkuoju. O dabar pirmininkavimą norėčiau perduoti savo kolegai, ponai Westerberg. O aš savo ruoštų norėčiau suteikti žodį ponui Messerschmidt. Ačiū labai, ponia pirmininkė, dėkoju už galimybę pasisakyti šiame parlamente. Gražu klausyti, kaip kalbama apie Europos kūrimą. Gražu klausyti, kad stengiamasi kurti piliečių Europą. Gražu, kai kalbama apie saugumą ir žmogaus teisės. Tai yra tokios temos, kuriomis dažnai bando pasipuošti ES institucijos. Tačiau beveik groteskiška skaityti informaciją apie 2007 metų statistiką. Buvo pateikta, pateikti pavyzdžiai, kiek kartų e, buvo įvykdyti teroristiniai išpoliai Europos Sąjungoje. Tačiau tuo pačiu metu Akcentuojama tai, kad e, silpnėja e, Europos išorės sienų priežiūra. Vis daugiau narkotikų ir sprokstamų mm, medžiagų pat, laisvai kursuoja ES viduje. Pavyzdžiui, iš Graikijos šios medžiagos laisvai patenka į Suomiją ir taip toliau. Ar tokiu būdu mes norime sukurti didesnį teisingumą mūsų piliečiams? Manau, kad visa ES sistema yra paremta kita tikrovė nei ją suvokia mūsų piliečiai ir kitokia tikrovė nei ji yra iš tikrųjų. Kovoti su nelegalia migracija negalime tik gražiais žodžiais, turime pažvelgti į realybę. Negalime vien reikalauti, kad politika keistusi. Kalbėdama su savo rinkėjais, aš dažnai išgirstu neprašymą, kad ES sukurtų didesnį solidarumą, tačiau į mane kreipiamasi su klausimais dėl ES ateities. Kaip ateityje Europos Sąjungoje gyvens tiek daug žmonių, skirtingų religinių įsitikinimų žmonių. Tai nieko neturi bendro su rasizmu, tačiau jeigu mums reikės gyventi kartu su musulmonais, tai taps gan keista. Dažnai, kai kas nors abejoja bendro sambuvio su musulmonais galimybę, tokį žmogų iš karto apkaltinama, kad jis yra rasistas. Tačiau taip nėra. Mes visi norime, kad ES būtų saugesnė, tačiau pirmiausia reikia išgirsti tikruosius mūsų piliečių nuogastavimus, o tai, kas vyksta šiandien, yra gėdinga. Dabar norėčiau statyti žodį e, Čekijos senato atstovai poniai Gaiduškovai. Pane pirmininkė, Ponios ir ponai. Turėjau garbės dalyvauti daugybėje tarp parlamentinių susitikimų. Daugelį iš jų kalbama buvo apie konstitucinės reformas. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandien jau apie tai nebekalbame, kad kalbame apie žmonės, apie laisvę, saugumą ir teisingumą. Pagaliau Lisabono sutartis yra ratifikuota. Aš savo ruoštą norėčiau padėkoti visoms valstybėms narėms už tai, kad jos rėmė tas čekijos jėgas, kurios siekia, kad Lisabonos sutartis būtų ratifikuota. mes to iš tikrųjų siekiame. Siekiame dėl to, kad mes norime spręsti tas problemas, kurios labiausiai rūpi mūsų piliečiams. Ir saugumas yra viena iš tokių problemų. Jei spręsti, buvo parengta Stokholmo programa. Puiku. Daug kas kalbėjo apie tai, kad mūsų laukia ilgas sunkus kelias. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime įspręsti visus skirtumus. Skirtumus, kurie atsiras pirmiausia dėl to, kad mes skirtingai galime interpretuoti sutarties nuostatas ar programos teiginius. Tam, kad galėtume geriau vieni kitus suprasti, turėtume geriau bendrauti, bendradarbiauti, gal dažniau susitikti, pavyzdžiui, kosakė ar kito formato tarp parlamentiniuose renginiuose. Be to, manau, kad turime pradėti kalbėti apie tai, kad vis dažniau savo bjaurę galvą kelia neonacionalizmo bei rasizmo reiškiniai kai kuriuose valstybėse narėse. Šie reiškiniai yra tiesiogiai susiję su organizuotų nusikalstamumu, pinigų plovimu bei prekyba narkotikais. Tai yra labai aktualios problemos. Žinau, kad spręsti jas nebus lengva, tačiau jei mes nesimsime jokių veiksmų, tuomet atimsime, atimsime bent jau ir viltį iš mūsų piliečių. Dėkuoju, tačiau sutikiu žodį Ispanijos kongreso atstovui ponui Gutierrez. Sí, gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Europos integracijos procesas buvo labai naudingas Europos piliečiams. Man tai yra ypač e, akivaizdu, kadangi aš atstovauju Ispanijai. Tačiau integracijos procese taip pat išaiškėjo, kad mūsų demokratija nėra tobula. Buvo pradėta kalbėti apie demokratijos deficitą. Be to, pasidarė aišku, kad mes negalime tinkamai saugoti savo sienų. Daug buvo kalbama apie tai, kad būtina siekti e, teismų bei policijos bendradarbiavimo. Jau dešimtmetį apie tai kalbame. Tokie veiksmai yra numatyti dar Tamperės programoje. Tačiau iš tikrųjų dar daug ką turime nuveikti, ypač teismų bendradarbiavimo srityje. Policijos pajėgos keičiasi informacija visai neblogai. Tai dažnai daroma dvišalių pagrindų. Tačiau jei pažvelgsime į teismus, tai pamatysime, kad problemų turime kur kas daugiau. Manau, kad ES ateities labui turėtume daryti viską, kad užtikrintume piliečių saugumą. Mūsų piliečiai suabejos, ar ES pateisina savo egzistavimą, jei nebus sugebėta nugalėti organizuoto nusikalstamumo reiškinio, jei nebus užtikrintas didesnis saugumas. Na, baigdamas norėčiau pasakyti, kad visos Ispanijos politinės partijos remia Stoholmo programą, tačiau kartu mes manome, kad turime būti kur kas labiau ambicingi. Šioje programoje nėra numatyta konkrečių tikslų, reikėtų aiškiau juos apibriežti. Reikėtų aiškiau pasakyti, ko siekiame šią programą. Problemas, kurios yra išiškintos šioje programoje ir kuriuoms spręsti jie yra skirta, egzistuoja jau daugybę metų. Apie jas jau seniai kalbama. Ir todėl tiek šis parlamentas, tiek mūsų parlamentai, nacionaliniai parlamentai turėtų reikalauti, kad uh, būtų daroma viską, kad būtų užtikrintas mūsų piliečių saugumas, nes tai yra, mano galva, svarbiausias nudinos prioritetas. Ačiū. Prašom dabar Teresa Jimenez Bersil iš Europos parlamento. Eh, Senjorija, senjor prezidentė. Ačiū. Labadiena, ponios ir ponai, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau pasakyti, jog nemanau, kad būtų geresnė vieta negu kad ši kalbėti apie terorizmo aukas. Šiame posėdėje mes kalbame apie Stokholmo programą, kuri konkrečiai yra susijusi su laisvės saugumo ir teisingumo erdvė. Ir man atrodo, jog šie trys žodžiai - laisvė, saugumas ir teisingumas - yra žodžiai, kuriuos dažnai kartoja terorizmo aukos. Ir būtent to jos visuomet ir siekia, tačiau nebus laisvės be saugumo ir nebus laisvės be teisingumo, ponas Koelio prieš minutę pasakė, jog saugumas yra esminis tam, kad mes galėtume užtikrinti laisvę. Tačiau man atrodo, jog kartais parlamentuose matau tam tikrą baimę, kalbant apie terorizmą. Pirmiausia, mes per daug apie tai net nediskutuojame ir nesuprantu, kodėl taip yra, kadangi tai yra didžiulė problema. Deja, šiandien mes kenčiame dėl šios problemos Ispanijoje, tačiau taip pat kenčia ir Italija, Prancūzija, Airija ir daugelis kitų valstybių. Mes visi esame potencialios teroristų aukos. Taigi, manau, mes visi neturėtume turėti jokių iš ankstinių nuostatų susijusių su terorizmu. Mes neturėtume bijoti kalbėti apie teroristų aukų teises. Mes neturėtume bijoti, jog tai pažeis uh, žmogaus teisės, pagrindinės teisės. Aš esu e, Teisingumo komiteto narė. Mes kalbame apie įvairiausių piliečių teisės. Mano šaliai tai yra labai svarbu ir aš norėčiau čia iškelti šį klausimą. Aš taip pat norėčiau pakviesti išreikšti solidarumą su 27 valstybėmis narėmis, tam, kad tos valstybės narės, kurios tiek daug nekenčia šiuo metu, padėtų Ispanijai ir jos teroristų aukoms. Labai svarbu atsiliepti į tų žmonių prašymus. Įsigalėjus Lisabonos sutarčiai mes turime e, įgyvendinti terorizmo apibrėžimo vienodą suvokimą visose valstybėse narėse, kuris šiuo metu skiriasi. Mes taip pat turime įgyvendinti Europos e, žmogaus teisę, kurioje taip pat būtina kalbėti apie terorizmą. Dėkuoju uždėmesį. Labai ačiū. Kadangi turime didelį kalbėtojų sąrašą. Mes dabar jį užbaigsime tam, kad iki penktos valandos galėtume pradėti dirbti darbo grupėse. Taigi dabar norėčiau sutrumpinti kalbėjimo laiką dviems minutėms vienam kalbėtojui. Atsiprašau dėl to, tačiau mums būtina tą įgyvendinti tam, kad galėtų pasisakyti visi esantys sąraše. Dabar kalbės ponas Kokuma iš Ispanijos atstovų rūmų, prašom. Įdimo. Atsiprašau, Kipro atstovė. Dėkoju, pirmininkė. Švedijos pateikta Stokholmo programa 2010-2014 metams iškelia klausimus susijusius su saugumu ir teisingumu bei asmens laisvę. Mano pozicija tais klausimais kuriuos sprendžia sąjunga ir kurie išsiplės įgyvendinančią daugiametę programą yra štai kokie. Būtent mes juos ir nagrinėjame mūsų atsakingame komitete Kipre. Aš manau, jog šiuo metu mes nesame pakankamai užtikrinę saugumo ir teisingumo srities klausimų. Europos policijos pajėgos yra nepriklausomai stebimos ir kontroliuojamos. Ir jos sprendžia ne tik su organizuotu nusikaltamumu susijusius klausimus, bet taip pat ir kitus klausimus, būtent klausimus susijusius su duomenų saugojimu, biometrinėmis duomenėmis. Visi šie klausimai bus įgyvendinami pagal Šengeno e, sistemą 2. Tai bus panašu į tai, ką įgyvendino JAV po 2001 metais rugsėjo 11 vykusių teroristų išpolių. Čia sieksime užtikrinti asmens teisių ir laisvių įgyvendinimą. Dabar manoma, jog šių teisių nebeliko dėl tam tikrų priešų, kurių mes net negalime matyti. Mes, žinoma, norime apsaugoti Europos piliečių teisės, Tačiau kovojant su terorizmu mes matome, kad žodžio laisvė ir kitos laisvės e, Europoje pamažu nyksta. Taigi mes kalbame apie radikalizavimą. Atrodo, kad Europos Sąjunga kaip tik ir ketina to siekti savo strategijomis. Mes matome įvairius neramumus tiek Irake, tiek karą Jugoslavijoje. Ir dažnai Europa naudojasi šiais argumentais pateisindama savo veiklą. Tačiau, pirmininkė, man atrodo, aš dar turiu laiko. Pirmininkas dabar kalbės ponas Liudvikas Sepsigas iš Čekijos. Ačiū labai, pirmiausia, norėčiau padėkoti už nuveiktus darbus jums pirmininkaujant. Ypatingai noriu akcentuoti Lisabono sutarties ratifikavimą. Manau, kad mums visiems ir mūsų piliečiams ši žinia buvo labai laukta. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Buzeką tapus Europos parlamento pirmininku. Čekijos senato sprendimas dėl Stokholmo programos bus aptariamas rytoj kolegos Gruleko. O dabar aš norėčiau tarti keletą žodžių apie 13 rezoliucijos pakeitimą, kur kalbama apie Europolo ir Eurojusto klausimus. Manau, kad šios rytis turėtų būti kontroliuojamos nacionalinių parlamentų. Dar pirmininkaujant Prancūzijai e, buvo iškelta ši idėja, ji buvo kelta ir pirmininkaujant Čekijai ir šie klausimai bus atariami ir Kozako susitikimo metu. Europos parlamentas turi atlikti tikrintojo funkciją, jo labiau kad e, jis turi tinkamos patirties šioje srityje. Mes pirmiausia persvarstysime komisijos doku, dokumentą, o tada kartu su nacionaliniu parlamentu atstovais ir Europo parlamento atstovais šį klausimą aptarsime Kozako susitikime. Heidi. Ačiū labai. Heidi Hautala iš Europos parlamento žodis. Puheenjohtaja Puhun myös tässä. Ačiū labai, pane pirmininkė. Aš kalbu kaip žmogaus teisų pakomitečio atstovė ir norėčiau tarti keletą žodžių dėl Stokholmo programos išorės dimensijos. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad Mums labai svarbi žmogaus teisų apsaugos politika Europos Sąjungoje. Nors žmogaus teisės yra vertybė pati savaime, tačiau ši vertybė yra svarbi ne tik vidaus politikai, tačiau ir išorės politikai. Pavyzdžiui, jei norime skatinti nepriklausomų teismų steigimą už ES ribų, tai turime užtikrinti, kad teismai būtų nepriklausomi ir ES viduje. Taigi išorės dimensija taip pat yra įtraukta į Stokholmo programą. Mūsų pakomitetis pritarė šiai programai, ypatingai pabrėždamas išorės dimensijos svarbą. Tačiau turėtume būti dar ambicingesni turėtume pamastyti, ką reiškia tokie žodžiai kaip žmogaus e, teisų gynimas. Manau, kad ateityje ši teisė turėtų būti prioritetinė. Pone pirmininkė, dėl mūsų sprendimų prieimimo procedūrų viešumo turėtume užtikrinti, kad visose institucijose priimami sprendimai būtų skelbiami viešai. Mimel Keplen iš Švedijos parlamento. Uh, Ačiū labai. Norėčiau tarti keletą žodžių mūsų piliečiams apie tai, kokią Europą norime kurti. ES žmogaus teisų hartija bus teisiškai saistančio pobūdžio, o dėl ES pilietybės turiu pasakyti, kad mes turėtume bandyti sukurti e, teisingą ES akcentuodami laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę. Turime užtikrinti, kad šios teisės būtų garantuojamos visiems ES piliečiams. Turime sudarinėti partnerystės susitarimus su trečiosiamis e, šalimis, tačiau kai kurios valstybės, ypač Afrikoje, pažeidžia žmogaus e, teisės. Vienas svarbių klausimų yra pilietybės neturinčių žmonių problema. Ši problema mane gazdina. Pagal šį dokumentą šie žmonės yra nelegalai. Ir jie dažnai patenka į prekybos žmonėmis organizatorių e, ar nusikalstamų tinklų rankas. Tai kaip mūsų sąmonės teismas, kalbėdamas apie penkiametę programą, turiu pasakyti, kad mes nesikartojame ir paprieštaraučiau kai kuriems kalbėjusiems apie ksenofobiją. Noriu padėkoti Jums už galimybę pasisakyti. Ačiū labai. Ryšard Kališ iš Lenkijos parlamento. Szanowny panie przewodniczący, szanowny. Gerbiamasis ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos, ponios ir ponai. Esu Lenkijos parlamento teisingumo ir žmogaus e, teisų komiteto pirmininkas. Bet 2004 metais e, dirbau Lenkijos vyriausybėje ir dalyvavau rengiant Hagos programą. Esu prisidėjęs ir prie Tamperės programos rengimo. Todėl norėčiau kreiptis į Europos parlamento pirmininką poną Buzaką, prašydamas e, užtikrinti, kad Europos komisija tinkamai išnagrinėtų Hagos programą. Nes šiandien mes jau kalbame apie Stokholmo programą, tačiau visiškai pamirštame, kad e, Hagos programa nebuvo iki galo įgyvendinta. Ir aš asmeniškai bei Lenkijos delegacijos vardu norėčiau viešai pasveikinti poną Buziką, tapus Europos parlamento pirmininku. Tai yra pirmoji tokia galimybė man tai garsiai pasakyti. Toliau. Švedijai norėčiau pasakyti, kad esame tam tikro prieštaravimo tarp piliečių teisių ir vienos pastraipo, pastraipos, kurioje kalbama apie policijos bendradarbiavimą. Negalime leisti, kad policija bei kiti teisės saugininkai, siekdami savo tikslų, kovodami su nusikalstamumu, pažeistų žmogaus teisės. Žmogaus teisės yra svarbiausias dalykas. Negalime leisti, kad jų, jos būtų pažydžiamos. Dėkuoju. Ir toliau žodį suteikiu Europos parlamento nariui ponui Jauregui Atondo. Dėkuoju pirmininkė. Visi tikriausiai sutarėme dėl dviejų svarbiausių dalykų. Nuo kitų metų sausio Europos parlamentas įgis tokias pat teisėkuros galės kaip ir taryba o nacionaliniai parlamentai galės prižiūrėti, kad mūsų rengiami teisės aktai, beje, ir tokie kaip ir Stokholmo programa, nepažydžia jų nacionalinės teisės. Manau, kad visi iš mūsų, na, nebent išskirius euroskeptikus, sutarė, kad mes turime derinti savo baudžiamojo teisingumo bei teismų sistemas. Ta darydami neišvengiamai susidursime su tam tikra rizika. Europa yra labai sudėtinga šiandien. O Lisabono sutartis iš tikrųjų tikrai tik tai viską dar labiau apsunkins. Norėčiau Jūs perspėti, ponios ir ponai, kad galime susidurti su ta rizika, kad fundamentalistai, nacionalistai gali pasinaudoti Lisabono sutartimi, kad tam, kad aiškintų žmonėms, kad iš tikrųjų visa valdžia yra sutelkiama Briuselėje. Mes turime atsisakyti dalies savo suverenumo. Turime, turėjome atsisakyti ir lyros, ir e, franko, tam, kad geriau suderintume savo sistemas visose sritise. Ypač aktualu tai yra teisingumo srityje. Kitaip mes neįgyvendinsime Stokholmo programos ir netgi pakenksime pačiai Europos idėjai. Dėkuoju. Toliau ponas Baunės iš Junktinės karalystės lordų rūmų. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju už tai, kad pakvietė nacionalinį parlamento savus iš renginį. Taip pat dėkuoju Švedijai, kuri parengė Stokholmo programą. Aš be abejo pritarsiu nuomonė, kad mes turim, nepritarsiu nuomonė, kad mes turime bendras vertybės. Apie tai galima būtų kalbėti. Mes turėtume galvoti apie tai, kad mes vienomis jėgomis galėtume siekti bendrų tikslų. Stokholmos programa, tokia kokia jai parengta dabar, yra labai ambicinga ponė pirmininkė. Ir daug kas šioje programoje yra primtina mano vadovaujamam komitetui. Jei mes norime, kad jie būtų sėkmingai gyvendinta, tuomet turime nustatyti aiškius prioritetus, ką turėtume pirmiausia nuveikti per penkerius metus. Jei to nedarysime, jei nenustatysime šių prioritetų, tuomet Europos piliečiai tiesiog numos ranką ir pasakys, kad tai yra dar viena programa, kuri ne, niekaip neįtakos jų gyvenimo. Mes manome, kad visus naujus teisės aktus būtina renkti labai atidžiai. Jos turi vertinti tiek praktikai, tiek piliečiai. Ir būtent jie turi pasakyti, kad šie teisės aktai yra jiems reikalingi. Dabar ypatingai norėčiau pakalbėti apie asmens teisės. Pagalvokite, pavyzdžiui, kaip turi jaustis žmogus, kuris uh, turi stoti prieš teismą kitoje šalyje, kurioje, kur kalbama kita nei jo gim, e, kalba, nei jo gimtoji kalba, kurioje teisės sistema yra kitokia nei jo uh, kilmės šalyje. Todėl turime pasirūpinti tokių žmonių teisėmis. Be abejo, derinti teisės sistemas 27 šalyse nebus lengva. Prieiga prie teisingumo, vienodos teisės bei palengventas e, ginčių sprendimas visoje Europoje. Štai ko mums reikia. Nes dabar matome, kad kyla labai daug teisės kolizijų atveju, ypač kai kalbame apie e, romėniškos teisės šalis bei precedento teisės e, šalis. Sì, grazie Presidente. In due minuti si possono. Ponas Maritati. Ačiū pirmininkė. Na, per dvi minutės įmanoma tik tai trumpai išsakyti tai, kas yra svarbiausia jūsų galva. Ta ir padarysiu. Kolegos, manau, kad atėjo laikas nutraukti begalinius tyrinėjimus, begalinę analizę. Kolega iš Ispanijos e, neseniai sakė, kad puiku, kad mes dabar turime bendras sienas, tačiau tai, kad, ne, atsiprašau, nebeturime sienų, tačiau dažniausiai tuo pasinaudoja nusikaltėliai, o ne teisėjai. Privalome kovoti su organizuotu nusikalstamumu bei e, terorizmu. Turime stebėti teroristų bei nusikaltėlių veiksmus ir atitinkamai reaguoti, taikydami konkrečias teisinės priemonės. Europa jau turi jungtinius e, e, policijos būrius, kurie jau veikia kai kuriuose šalyse, tačiau kai kur vyriausybė dar neratifikavo e, dokumentų, pagal kuriuos jie galėtų veikti. Mes turime ir Europolą, ir Eurojustą, bei daugybę kitų svarbių institucijų. Manau, kad turime kur kas geriau apibriežti jų funkcijas. Turime aiškiai nustatyti jų struktūrą, bei e, pasakyti, kas už ką yra atsakingas. Jei mes norime, kad e, šios institucijos galėtų geriau kovoti su organizuotu nusikalstamumu, jos turi turėti tam reikalingas priemonės. Jos turės prisimti atsakomybę, turės suvokti savo atsakomybę. Ir mes beje būsime atsakingi kartu su visomis šiomis agentūromis už jų veiksmus. Ir pagalvokime, jei kas nors nepasiteisina nacionaliniu lygmeniu, ar gali pasiteisinti europiniu lygmeniu. Merci, Pane Flotre, Europos parlamento narė. General... Ačiū pirmininkė, noriu tarti keletą bendro pobūdžio pas, pastabų. Džiaugiuosi, kad Lisabono sutartis ratifikuota, dabar bus sustiprintos parlamentų galios e, dalyvauti rengiant politiką ir ją įvertinti, taip pat ir Europos e, teisingumo, saugumo ir laisvės e, politiką. Tačiau man atrodo, kad parlamento dėmesio nusipelno Mm, ir, ir kaip ir mūsų diskusijoje mes apie tai kalbame, ta tema, kad tai yra Europa, tai yra piliečių Europa, tai, bet mes kartais įkliuvam į spastus. Kokie tai spastai? Mm, Europos teritorijoje gyvena taip pat ir daug um, asmenų, kurie nėra Europos piliečiai, nes jie neturi Europos uh, valstybių narių pilietybės, tačiau jie turi. Um, ryt, kai, kai, kai tik tai rytoj, kaip galima greičiau bus ratifikuota žmogaus teisų sutartis, tai jie taip pat turės teisę naudotis tomis teisėmis, kurios yra numatytos ES, taip pat ir Hartijoje. Ir vals, mūsų valstybės privalo užtikrinti tą apsaugą, tačiau situacija yra labai neraminanti, ypač saugumo situacija labai dažnai labai ribojančiai yra vertinama. Ir jungtinės tautos pačios yra apibrėžusios tą saugumo um, savoką, į kurį atitiktų mūsų europinius lūkesčius. Ir dėl Stoholmo programos norėčiau pasakyti, kad manau, kad iš tikrųjų tai yra tarsi atsvaros taškas, kaip turėtų būti užtikrinto žmogaus teisės. Tai yra tarsi standartas ir jungtinėse tautose, žmogaus teisų konvencijoje, dabar ir Europoje su pagrindinių teisų agentūra. Mes tikrai turime labai svarbės priemonės ir žmogaus teisų pažeidimai dabar galės būti užfiksuoti dokumentiškai ir bus galima imtis veiksmų jų atžvilgių. Nes aš manau, kad tikrai labai svarbu, kad Europa būtų pagrįsta tomis vertybėmis ir turi būti e, kažkokia tai galimybė užtikrinti, kad e, pagrindinėmis teisėmis turėtų galimybę naudotis visi, kad nebūtų to didžiulio atotrokio tarp vienų ir kitų asmenų. Šiandien iš Austrės. Ačiū labai. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad nedaug neilgai leista man pasisakyti, todėl bandysiu susitelkti ties e, teigiamais dalykais. Sutinku, kad ši programa yra labai ambicinga, tačiau ir labai prieštaringa. Aš e, suprantu, kad ta programa buvo renkta, kai dar nebuvo žinoma, kaip nubalsuos airiai, todėl buvo akcentuojami kai kurie dalykai. Man tai yra suprantama. Tačiau, kalbant apie sprendimų prieimimą, reikia numatyti aiškius tikslus ir aišku reguliavimą. Norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Pirmiausia, piliečių teisės, piliečių laisvės yra pačios svarbiausios šioje programoje. Tačiau taip pat turėtume kalbėti apie tikslingumą, proporcingumą ir kontrolę. To nėra šioje programoje. Todėl manau, kad ta programa neveiks taip, kaip norėta. Kitas dalykas, daug buvo kalbėta apie migraciją. Tuo tarpu dabar mes tarsi statome naujas sienas. 2008 metais buvo priimtas e, sienų paketas, o dabar jau tarsi imamės naujos veiklos. Kalbant apie nekaltumo prezumciją, vertinant riziką, čia taip pat e, šią sritį reikia tikslinti. Manau, kad Švedija turėtų dar kartą viską peržiūrėti. Turėtume kalbėti apie apie cirkuliacinę migraciją, apie buvimo šalyje teisę. Šių dalykų aš pasigendu šioje programoje. Tai Dėkoju, ponė Toliai iš Suomijos. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Šios daugiametės programos projektas yra priimtinas Suomijos vyriausybei. Stokholmo programa papildo Tamperės ir Hagos programas kaip priemonė, kuria, kurio, kuria siekiama įgyvendinti piliečių teisės. Tačiau reikėtų akcentuoti keletą svarbių dalykų. Ir pirmiausia, aišku, norėčiau padėkoti pirmininkaujančios Švedijos atstovams už nuveiktą darbą. Manau, kad turėtume numatyti veikiančias priemonės. Nėra prasmės kurti rožinės svajonės, negyvendinamus tikslus. Turėtume kalbėti apie konkrečias priemonės. O svarbiausia, kad tomis priemonėmis pasiektume konkrečių tikslų. Tai yra e, sukurtume bendrą procedūrą tarptautinio prieglopščio prašantiems asmenims. Manau, kad daug nuveikta šioje srityje. Svarbus prioritetai yra bendra prieglopščio politika, kuri turėtų būti įgyvendinta iki 2012 metų. Stengiamasi sukurti tokią politiką, kuri būtų bendra visoms valstybėms narėms. Šiuo metu skirtingos valstybės narės vadovaujasi skirtinga prieglopščio politika, o ta politika turėtų būti suvienodinta. Tai labai svarbu ES. Ačiū labai, Gerald Hefner iš Europos parlamento. You, Dėkoju, ponas pirmininkė. Kadangi... Kadangi laikas mane spaudžia, kalbėsiu trumpai. Nedažnai susitinka nacionalinių parlamentų atstovai ir Europos parlamento atstovai. O dabar Mūsų pačius legia ir didelė atsakomybė, kurią mums suteikė mus išrinkę žmonės. Norėčiau aptarti klausimą, kuris Stokholmo programoje yra labai trumpai paminėtas. Tai yra demokratinės Europos e, dalyvavimas sprendimų prieimime. Tik keletas eilučių skirtas e, šiai temai. Prieš 20 metų turėjome galimybę pasidžiaugti, kai Europa pradėjo jungtis, o dabar turėtume akcentuoti vis svarbesnius žingsnius susivienijimo link. Turėtume pasiekti, kad Europa tikrai taptų piliečių Europa. Ir piliečių Europos iniciatyva yra labai svarbi. Aš labai tikiuosi, kad e, pavyks šią iniciatyvą, iniciatyvą įgyvendinti. Aišku, gali atsitikti ir taip, kad piliečiai nesureaguos į šią iniciatyvą. Tačiau turėtume stengtis, kad bendradarbiautų ne tik ES institucijos, turėtume pasiekti, kad ir ES piliečiai būtų išklausyti ir kad jie daugiau nei bet kada jaustų, jo gali konkrečiai veikti ES gyvenimą. Ponas Pafelės iš Graikijos, prašom. Dėkoju, ponas pirmininkė. Manyčiau, jog ironiška yra tai, jog mes pradedame kalbėti apie tai, jog Europa yra piliečių Europa. Jeigu pagalvotumėte, mes keliame tokį klausimą dabar, kuomet yra patvirtinta Lisabono sudartis, tačiau kodėl mes nedrįsome to padaryti, kuomet rengėme referendumus šiuo klausimu. Man atrodo, taip yra todėl, kad kelios valstybės pasisakė ne ir Airija buvo priversta balsuoti dar kartą, kol galiausiai pritarė sutarčiai. Taigi, tai tampa daugia tautė Europa, tačiau ji yra visiškai priešinga nuo tos Europos, kurią ji sakosi esanti. Europa sako, jog jis sprendžia tos klausimus, kad ji perėjo prie pažangesnių Europos ryčių, tačiau mes nematome pažangos šiose srityse. Iš tikrųjų, žmonių teisės ir laisvės yra iš jų atimamos ir iš tikrųjų žmonėms tai yra labai gazdinantis dalykai. Taigi, ko jūs bijotės Europos Sąjungoje? Ar jūs bijote žmonių, Kodėl jūs renkate bylas apie kiekvieną žmogų? Kam jums reikia visų tų asmens duomenų? Kitas dalykas. Baudžiamosios teisės suvienodinimas. Tai atima valstybių narių suverenės teisės. Žmonės, žmonės tam nepritars. Pirmininkė, mano paskutinis pastebėjimas yra toks. Mes manome, kad laisvės saugumo ir teisingumo erdvė reikalauja tam tikrų institucinių veiksmų, kurie galėtų ištaisyti tam tikrą barbarišką ES vykdytą politiką. Mes dabar siekiame įtikinėti žmonės, o ne kovoti su jais. Dėkoju. Ačiū, dabar suteikiu žodį ponui Lekuje iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Euh, Ačiū, aš iškart norėčiau pasakyti, kad visiškai remiu Stoholmo programą ir norėčiau pasveikinti pirmingaujančią Švediją bei komisarą Žaką Baro. Noriu pasakyti, kad girdėjau pasisakymų iš nacionalinių ir Europos parlamentų prieštaringų pasisakymų, tačiau aš manau, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turi dirbti iš vien labai glaudžiai, nes tai priklau, nuo to priklauso Europos populiarumas, pilietiškumas. Mes kalbame apie Europos arešto orderį, teismų bendarbiavimą civilinėse bylose, kovo su terorizmu ar, ar kalbame apie kitus dalykus. Tai yra klausimai, kurie paliečia kiekvieną Europos pilietį. Uh, todėl, todėl nereikėtų, kad nacionalinio parlamento ir Europos parlamento pozicijos būtų priešingos, kad vieni kitiems prieš pastatytų savo nuomonės. Aš manau, kad turėtumėm dirbti iš vien ir Europos parlamento galios stiprėja šioje srityje, tačiau tai taip pat reiškia, kad turi būti ištikrintas labai ben, glaudus bendarbiavimas su mumis. Dabar dėl prieglopšio politikos. Reikia žengti dar toliau. Dėl uh, moterų ir vaikų iš, lytinio išnaudojimo reikia žengti dar toliau. Europol, Eurojusto srityje reikia žengti dar toliau. Frontexo srityje. Uh, kaip išaiškinsi, kad veikia Šengenas, jeigu Frontexas nebus sustiprintas. Taigi, aš norėčiau pasakyti, kad aš tikrai um, manau, kad Lisabono sutartis suteikia stip, didesnės galės Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams. Tad, todėl reikalingas puikus mūsų bendarbiavimas, ne vien dėl subsidiarumo, bet ir dėl pačių klausimų esmės. Ačiū. Ačiū. Dabar Lui Tavarės iš Europos parlamento. Obrigado, senhores presidentes. Eh, eu vou fugir um. Ačiū, gerbiami pirmininkai. Aš gal kiek atitolsiu nuo pagrindinės diskusijų temos, tačiau laikysiuos pagrindinio pavadinimo, tai yra piliečių Europos kūrimas. Tai yra reta proga, kuomet mes galime pabendrauti su nacionaliniais parlamentais, nacionalinių parlamentais ats, parlamento atstovais. Aišku, kai mes kalbame apie Europolą, Eurojust, Frontexą, kitus panašius klausimus, pavyzdžiui, narkotikų kontrolės agentūros darbą. Mes, aišku, galime palaikyti ryšius, bet panašu, kad mes mm, galbūt sprendžiame smulkius klausimus, tačiau mums nepavyksta įveikti didžiųjų, didžiųjų iššūkių. Uh, klausimų, kurie kyla Europai. Mes sugebame išspręsti agurkų formos klausimą, tačiau, kai eina kalba apie konstitucinę sutartį, jau kyla problema. Todėl labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentai dirbtų kartu su mumis. Mes anksčiau taryboje neturėjome galimybės nieko pasakyti, įtakoti jos darbo, tuo tarpu, kai jūs galite tą daryti. Ir ateityje turėsime um, ES pirmininką, ar tai bus uh, populiarus ar nepopuliarus žmogus uh, Sarkozy ar Merkelio akimis. Labai svarbu, kad um, uh, nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turėtų galimybę pasakyti, ką jie norėtų matyti ES pirmininko pareigose ar pirmininkės pareigose panas Karlo Koelio kalbėjo apie bendrai tenkačią atsakomybę. Aš manau, kad mums teks labai svarbus išbandymas ar mes būsime svarbus ir reikalingi mūsų bendrapiliečiams. Tai yra, manau, lemiamas dalykas, ar mes sugebėsime kalbėti su savo piliečiais, ar tik tai priiminėsime įstatymus jų atžvilgių, visai su jais nesitardami. Kaip Zygmunt Baum pasakė, mes turi būti ne vieni įstatymų leidėjai, mes turime būti savo piliečių norų aiškintojai jeigu mes norime pasiekti didžiųjų tikslų, mes turime įveikti tą iššūkį. Ačiū pirmininkė. Įžangoje buvo pasakyta, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turės vaidinti aktyvesnį vaidmenį bendradarbiaujant įvairioms institucijoms. Aš manau, kad vyks konkurencija tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų ir tai bus gana sudėtingas uždavinys. Manyčiau, jog parlamento uždavinys tikriausiai e, bus toks. Reikės surasti bendrą vardiklį e, pagrindinėms laisvėms ir teisėms, sprendžiant organizuoto nusikalstamumo klausimus, priekybos žmonėmis klausimus, islamizacijos klausimus, ginant Europos išorinės sienas, tai turi būti svarbiausi sprendžiami klausimai. Laisvių ir teisių klausimas yra labai svarbus, jis nėra pakankamai užtikrintas Europos piliečiams. Ir šis paketas dėja, mano nuomonė, neįgyvendina savo nusistatytų tikslų. Galbūt jis yra per daug ambicingas. Manyčiau, jog susiskirstimas, kurį matome šiais klausimais, nėra prakti praktiškas. Pirmiausia, mes turime atsižvelgti į nacionalinių lygių jautrius klausimus, kadangi žmonės savo šalyse e, mato tam tikrus klausimus kaip jautriausius. Taigi Europos parlamentas turi įtikinti, kad jis atsižvelgia į valstybių narių suverenumo aspektus. Jeigu mes galėsime išvengti tų um, duobių, mes galėsime įrodyti piliečiams savo svarbumą. Dėkoju, ponė Nita. Ponas Nita, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Šiandien ankstesni kalbėtojai pasisakė daugeliu svarbių klausimų. Norėčiau paminėti tik vieną iš jų. Atsižvelgiant į tai, kad būtina ginti piliečių teisės, mes taip pat neturėtume pamiršti ir to, jog mes turime ginti ir puoselėti vaikų teisės. Tai yra žmogaus teisų klausimai. Mes turime kreipti ypatingą dėmesį vaikų teisų gynimui. Taip pat turime atsižvelgti ir į šio klausimo ryšį su piliečių teisėmis keliauti laisvai ir apsigyventi bet kurioje iš 27 valstybių narių. Todėl turime sukurti dar ne priemonių sistemą, kuri galėtų integruoti vaikus tų šeimų, kurios persikėlė iš vienos valstybės narės į kitą. Mes privalome turėti stebėsienos mechanizmą, kuris užtikrintų, kad vaikų teisės yra ginamos. Taip pat mes turime užtikrinti pažeidžiamų ir skurdžiai gyvenančių vaikų teisės kadangi skurdas, socialinė atskirtis labai skaudžiai paliečia vaikus. Mes turime užtikrinti tinkamų priemonių įgyvendinimą tam, kad kovotume su diskriminacija prieš vaikus. Dėkoju, dabar pasisakys Kornelija Ernst iš Europos parlamento. Paskutinė, bet e, tai nereiškia, kad nesvarbi. Norėčiau pastebėti tris dalykus. Pirmiausia, Teisinga, turėtume harmonizuoti ES teisės aktus ES lygmenyje, tačiau svarbu, kuo remiantis mes tai darome, o iš šio dokumento tai ir nepaaiškėja. Manau, kad vienas svarbiausių dalykų turėtų būti žmogaus teisės. Antras svarbus dalykas - neturime padėties pabloginti. O proporcingumo principas taip pat yra svarbus. Antras dalykas, buvo daug kalbėta apie piliečių Europą. Aš galbūt norėčiau, kad būtų kalbama ir apie migrantų Europą. Deja, šiame dokumente pasigendu šios temos. Nėra jokios konkrečios strategijos. Kalbama, kad reikėtų kovoti su nelegalia migracija, tačiau tai kaip atšalusi kava, mes tikrai nežengėme į priekį. Mes norime, kad šioje srityje būtų plėtojama tokia politika, kuri nepažeidžia Ženevos pabėgėlių konvencijos nuostatų. Būtent šių aspektų aš pasigendu šioje programoje. Trečias svarbus dalykas. Pritariu ir tam, kad reikia sukurti bendrą saugumo strategiją, tačiau, aišku, iškyla ir proporcingumo klausimas. Manau, kad neįmanoma kovoti prieš terorizmą pažeidžiant piliečių teisės. Tuo tarpu aš manau, kad šios teisės tikrai pažeidžiamos renkant įvairius duomenis Manau, kad šioje srityje turime daugiau nuveikti. Nežinau, ar bus ko nors pasiekta Stokholmo programa, galbūt netgi ne. Dėkuoju visiems, kas pasisakė. Mes spėjome baigti beveik laiku. Ir dabar pirmininkavimą perdodu ponui Buzekui. Dėkuoju savo bendrapirmininkui. O dabar šiek tiek informacijos, kuri gali būti labai svarbi jums visiems. Dabar darbą pradės trys darbo grupės. Pirmoji darbo grupė. Užtikrint piliečių teisės, vertybių bei teisų Europą. Ši darbo grupė dirbs šioje salėje, trečiame aukšte ir taip toliau. Antroji darbo grupė teisingumo Europa, demokratinio atskaitingumo ir teisinio aiškumo stiprinimas europinių nacionalinių bei vietos lygmenių. Ši darbo grupė dirbs salėje 3C50, trečiame aukšte ir ji yra priešais šią salę. Trečioji darbo grupė, saugant piliečius, Europos vidaus saugumos strategija. Ši darbo grupė dirbs e, pirmame aukšte salėje 1A002. Ši salė yra šiame e, pastate. Jūs rasite nuorodas į tai, kaip nueiti į šias sales, bet ir jums išdalintoje medžiagoje yra taip pat nurodyta, kaip jas gali, galima rasti. Šios darbo grupės turės e, pateikti mums e, savo ataskaitas raštu. Pagėdautina, kad jos būtų parinktos anglų arba prancūzų kalbomis, nes buvo nuspręsta, kad būtent šios kalbos yra mūsų darbo kalbos. Rytoj ryte šias ataskaitas reikės pateikti mūsų plenariniam posėdžiui. Devyniolika 15 šį vakarą įvyks oficialiai vakarienė, tai, į kurią aš norėčiau visus jūs pakviesti. Taigi 19.15 Europos, narių, Europos parlamento narių restorane, kuris yra man iš kairės, jums iš dešinės, kitame pastate. Vėlgi, jeigu apsidarysite koridoriuose, pamatysite e, ženklus, kurie nurodys, kaip nueiti į šį restoraną. Tai tiek informacijos šiam vakarui. Tiesiog norėčiau Jums priminti, kad e, be vakarienės ir be darbo grupių rytoj Jūs turėtumėt visi susirinkti į plenarinį posėdį, kuris prasidės pusė dešimtos, 9.30. Taigi mes abudu dėkojame jums visiems ir iki pasimatymo šiek tiek vėliau šį vakarą. Dėkoju. Thank you very much. What is, what is your...